Europos finansinių paslaugų reglamentą suteiksiu žodį ponui Balts. Dėkoju, pirmininkė, kaip pranešėjas. Aš džiaugiuosi tuo, kad šiandieną mes galime pasikalbėti apie finansų rinkos reguliavimą ir kad čia dalyvauja Garbus svečiai. Mes žinome, kad finansų um, teisės aktus per pastarosius metus tikrai reikėjo labai uh, patobulinti. Uh, tai uh, reiškia uh, ne dereguliavimą, bet uh, mes uh, turime atitinkamai pakeisti bankų sistemą ir numatyti reguliacinės institucijas. Ir turime nustatyti silpnasias vietas. Atitinkamai mums reikia užtikrinti, kad reglamentavimas taptų skaidresnis, kadangi finansų, rinkas, kadangi finansų rinka nukentėjo nuo skolų krizės 2008 metais, mes nesėmėme reikiamų priemonių. Mes manau, kad e, visgi ėmėmės e, sėkmingų žingsnių. Ir Dabar mes turėjome pers, perstatyti labai greitai, perstatyti iš naujo visą pastatą, turėjome sukurti naujas priežiūros institucijas ir e, turėjome nustatyti visus ES e, saistančius standartus. Ir toliau mes turime tai statyti, tačiau dabar turime pasižiūrėti, kokios yra mūsų spragos, kur kažkas įvyko ne taip, netiksliai ir kur per greitai statėme tą pastatą. Todėl aš kaip pirmi, e, pranešėjas prašau, kad iki šitų metų pabaigos komisija parengtų visą apimą išsamančią poveikio analizę, kur būtų apžvelgtas e, visas finansų sektorius. Ir tam e, mums reikia e, visų pirma patikrinti keletą punktų. Pirmiausia, mes turime E, patikrinti, kiek mums dabartiniai teisės aktai tinka. E, taisyklės neturi būti viena kitai prieštaraujančios, neturi kelti klausimų, jos turi būti suprantamos jų taikytojams, naudotojams. Antra, e, taip pat teisės aktų proporcingumas labai svarbus aspektas. Mes norime, kad rinkos vartotojai jų laikytųsi ir kad smulkus ir vidinis verslas nebūtų perkrautas per didelę naštą. Trečia, teisės aktų sudėtingumas ir Europos, e, sąjung, Europos mes, e, mes norime, kad Europos ir tarptautiniai e, finansų sektoriaus dalyviai būtų konkurencingi. Ir svarbu, kad mm, būtų priimami tinkami sprendimai. Ir taip pat e, labai svarbu, kad iš viso to naudą gautų vartotojai ir investuotojai. Mes norime, kad teisės aktai e, kurtų ne tik informacinę medžiagą, tačiau kad jie būtų nukreipti į vartotojų ir investuotojų poreikius. Ir mes taip pat norėtume, kad būtų e, pašalintos, sumažintos kliūtis prie produktų prieigos ir kad rinka būtų taip pat palankiai ir paslaugų sektoriui. Ir mes taip pat reikalaujame, kad finansų e, sektoriaus e, dalyviai galėtų būti e, sustiprinti, kad galėtų dalyvauti realioje, realioje ekonomikoje. Tam reikia sukurti teisinę bazę. Aš kaip pranešėjas ir apskritai visos EPP vardu norėčiau paminėti esminius principus, kur turime pasitemti. Mums reikia ir kokybiškų aiškos ir kiekybiškos analizės, kurią turime parengti kartu kurią turi parengti komisija su Europos priežiūros institucija. E, finansų rinka turi būti e, padaryta stabili ir turime užtikrinti e, vartotojų teisų apsaugą. Tai yra pirminis prioritetas. Mes taip pat turime nustatyti standartus Europos finansų pramoniai. E, taip pat buvo kalbėta apie tai, kad e, ketinama sukurti kapitalo rinkų sąjungą ir investicijų dokumentų rinkinys. Visą tai turime užtikrinti ir taip pat turime užtikrinti tinkamą bankų sistemą, numatyti draudimo sistemas ir e, tikiuosi, kad mes galėsime vėl grįžti prie šitos temos ir vėl pasikeisime nuomonėmis. Ačiū. Dabar noriu suteikti žodį komisarui Hill. Well, thank you, and thank you. Ačiū, dėkoju, kad suteikėte galimybę man čia apsilankyti. Noriu padėkoti ponui Balsu už puikų pranešimą, už tai, kad jis e, taip aiškiai išdėstė e, aktualius klausimus. Aš visų šimtų procentų pritariu jo iškeltam tikslui, kad reikia kurti e, tinkamą teisėkuros bazę finansiams paslaugoms. Kad tai būtų padaryta, žmonės turi žinoti, kad ta sistema bus įgyvendinta, kad taip pat, kad ji bus proporcinga ir kad galės E, ir kad atitiks kintančias aplinkybės. Ir būtent tokia logika ir yra vadovaujamasi e, kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane. Ir aš manau, kad toks e, raginimas pateikti įrodymų, kad viso to reikia, yra labai pagristas. Kalbama, kad reikia tokios reguliavimo aplinkos, kuri būtų palankiai augimui ir kuri užtikrintų, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų gauti finansavimą. Akivaizdu, kad didelės reformos, kurias įgyvendinama pastaraisiais metais, sustiprino finansų sistemą. Manau, kad dabar atėjo laikas pasitikrinti, ar tie 40 atskirų teisės aktų neturėjo kokiu nors nepageidaujamų padarinių. E, ponas Balt sakė, kad geros teisėkuros principas yra patikrinti, ar taisyklės atitinka savo paskirtį. Ir šio mėnesio pabaigoje bus pasibaigs e, e, konkursas dėl poveikio vertinimo. Manau, kad tai mums padės e, įsivertinti, kaip veikia mūsų teisės aktai. Taip pat gausime informacijos, kurią remdamėsi galėsime numatyti, kaip e, atliksime teisės aktų gyvenimo stebėsina ateityje ir žinau, kad jūs pateikėte pasiūlymus šioje srityje. Mums taip pat reikia, kad teisės aktai būtų proporcingi, kad būtų sukurta tokia e, aplinka, kuri būtų palanki investicijoms. Reikia, kad aplinka būtų supaprastinta, bet ir pasiektų e, e, mūsų tikslų. Ir jeigu tai bus akivaizdu, tai reikia tą sistemą ir keisti. Jeigu pakeitimai tai padės padaryti, tai tokią sistemą reikia keisti. Na, jeigu mes norime, kad įmonės steigtųsi auktų ir kurtų darbo vietas, mes turime e, užtikrinti finansavimo prieinamumą ir būtent dėl to ir yra dirbama su kapitalo rinkų sąjunga. Aš džiaugiuosi, kad jūs tam skiriate dėmesio šiame pranešime. Aš žinau, kad e, reikia greitai dirbti, mes paragino, pasiūlėme peržiūrėti prospekto direktyvą, taip pat norime numatyti paprastą stand, skaidrų ir standartizuotą vertimą vertybiniais popieriais. E, taryba e, susitarė dėl to gana greitai ir tikiuosi, kad mums pavyks išlaikyti darbų tempą. Na, tai yra du, tai yra dvi jūsų pranešimo temos, bet apskritai pranešime yra labai daug rekomendacijų ir tai sustiprino mano tikėjimą, kad ir toliau glaudžiai bendradarbiaudami turėsime realią galimybę patobulinti savo teisės aktus, kad jais būtų sukurta tinkama pusiausvėra tarp finansinio stabilumo išsaugojimo, pasitikėjimo, vartotojų pasitikėjimo ir paramos investicijoms ir augimui visoje Europoje. Ačiū. Toliau ponas Levandovski. Pirmininkė, komisijos nary, natūralu, kad po krizės, kuri prasidėjo kaip finansų krizė, mes e, turime numatyti išsamius e, finansų teisės aktus, kad būtų užtikrintas finansinių produktų saugumas, bankininkystės saugumas ir kad būtų užtikrintas makroekonominis stabilumas. Tai reiškia tam tikras sąjungas ir sudėtingesnius teisės aktus. Dabar mes turėtume racionalizuoti ir uh, E, įvairinti nebankinio finansavimo kanalus. Tačiau pasakykime, pripažinkime atvirai, mes tikrai nepasieksime tokių proporcijų kaip amerikiečiai. E, komisija parengė žalėją knygą dėl kapitalo, sąjungos, e, kapitalo rinkų sąjungos, tai yra sveikintina iniciatyva, tačiau reikia atsižvelgti ir į tarptautinį kontekstą. Konkurencingumas tarptautinėje arenoje, finansavimo prieinamumas mažoms ir vidutinėms įmonėms yra svarbu, tačiau reikia įsiklausyti ir į rinkas, nes labai svarbu jose naikinti kliūtis. Ačiū, toliau ponas Tolojan. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu poną Balts ir kitus kolegas, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Iš tikrųjų, per pastarosius septynerius metus mes patvirtinome nemažai ES e, reglamentų, kitų teisės aktų susijusių su finansinėmis paslaugomis. Tai buvo padaryta po krizės. Ir tais teisės aktais buvo siekiama išsaugoti finansinį stabilumą, stiprinti vartotojų apsaugą ir ateityje vengti ekscesų darbo rinkoje ir vengti, kad tie ekscesai vėliau būtų finansuojami iš mokesčių mokėtojų pinigų. Manau, kad e, labai teisingai yra vertinama, kaip įgyvendinami tie teisės aktai. Reikia žiūrėti, koks jų poveikis, kokie yra jų gyvenimo rezultatai. Ir prireikus reikia keisti ES teisės aktus. Aš ypač vertinu pasiūlymus pranešime, kuriais siekiama vertinti kaip užtikrinamas prieinamumas prie finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, ir taip pat reikėtų neužmiršti ir tokių kliučių, kurios kyla siekiant ilgalaikio projektų finansavimo. Ačiū dabar ponas Tang. Ačiū. Pirmininkė. na, investicijos e, stagnuoja, e, augimas yra labai trapus, mažos ir vidutinės įmonės sunkiai gauna finansavimą ir taip pat sudėtinga situacija kapitalo rinkose. O kapitalo rinkose būtina e, skatinti finansinės naujoves, kad būtų įveiktos kliūtis tarp valstybių narių. Komisija, manau, gerai dirba šioje srityje. Yra E, būtina e, stiprinti kapitalo e, rinkų sąjungą ir didinti investicijas. Tačiau mes gyvename ne Amerikoje, tai nėra JAV. Reikia galvoti apie finansavimo gerinimą, bankinio finansavimo gerinimą. Jungtinėse Amerikos valstijose E, yra svarbus skirtumas tarp vadinamųjų verslo bankų ir taupimo bankų. Ir kalbant apie pranešimą, aš džiaugiuosi, kad yra sakoma, jog finansų sektorius turi tarnauti realiai ekonomikai, e, o finansavimas yra priemonė to siekti. Yra įtvirtintas subalansuotas požiūris, e, mūsų frakcija galų, gali pritarti tam pranešimui Ir taip pat labai gerai, kad e, yra periodiškai vertinamas finansų sektorius. Reikia tas sektorius tinkamai e, vystysis tik tada, kaip bus dėgiamos mm, naujovės ir tai užtikrins saugimą. Tad ačiū, ponia Svinbarn. Ačiū, dėkoju pranešėjai už darbą su šio dosie, taip pat dėkoju ir komisijai, kad iš, pailgino konsultacijų terminą. Iš tikrųjų, pastaraisiais metais ES buvo m, mm, daug dirbama finansinio reglamentavimo srityje ir dabar yra tinkamas laikas šiek tiek atsitraukti ir įvertinti, kas buvo padaryta. Panas Valas labai teisingai sako, kad e, ta peržiūra neturi apsiriboti kažkokiais kokybiniais pareiškimais. Peržiūra turi būti susijusi su labai griežtais kiekybiniais aspektais. Tarp įvairių dosie yra nemažai persidengimų, nemažai dupliavimosi, turiu galvoje ir MIFID, ir kitus teisės aktus. Mes numatėme naujų tipų įmonės, tačiau nenumatėme tinkamų reikalavimų. Kitos dalykas - prievolės pagal EMIR. Mes siekiame užtikrinti, kad finansų įmonės neteisėtai nesioduotų iš, išimtimis, tačiau tai sukėlė milžinišką biurokratinę naštą. Ir aš norėčiau paraginti komisiją e, organizuoti formalės diskusijas ir stengtis spręsti šias problemas ir užtikrinti geresnį reglamentavimą. Ačiū dabar ponas Ježek. Ačiū, aš džiaugiuosi šio pranešimo rezultatu. Mm, jis parengtas tinkamu uh, metu, kai periname nuo e, tokių teisės aktų, kurie buvo skirti ištaisyti problemams, kurias, e, kurias rėmė, lėmė finansų e, krizė, prie tokių teisės aktų, kuriais skatinamos investicijos raugimas. Be dabartinės situacijos apžvalgos pranešime taip pat ir komisija yra raginama atlikti vertinimus, peržiūrėti, kokiu rezultatu davė visi nauji teisės aktai priimti po krizės. Aš visam tam primenu. Mano nuomonė yra būtina, kad atliekant poveikio vertinimą būtų gilinamasi, kaip įvairūs finansinių paslaugų teisės aktai ES sąveikauja tarpusavyje. Ar yra kokiu nors spragų, trūkumų, ar yra kokiu nors nepageidaujamų padarinių kaip visą tai paveikė mm, pasaulinį ES konkurencingumą. Mm, e, taip pat reikia galvoti, kada jau galėsime pradėti kurti e, tvirtas ir stabilias kapital, tvirtą ir stabilią kapitalo rinkų sąjungą. Yra ir keletas kitų dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Visų pirma, kad užtikrintume ES konkurencingumą pasaulyje, turime laikytis nuseklios politikos e, trečiųjų šalių atžvilgių, pavyzdžiui, čia turiu galvoje jūsits reglamentą. Kitas dalykas - finansavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, svarbu jau užtikrinti, kad Europoje vėl prasidėtų tvarus augimas. Turime rūp, pasirūpinti, kad reglamentavimas nesukeltų kliučių šiam procesui, kad būtų sudarytos e, kaip galima geresnės sąlygos mažų ir vidutinių įmonių finansavimui, dėl kurio dabar kyla problemų dėl per daug griežto reglamentavimo. Dėkoju. Ponas Demasi, e, gerbiama pirmininkė, komisarė, ponė Balts, matome, kad e, finansų rinkoje yra dereguliavimo ženklų ir Bruselio, e, Bruselio lobistai geria šampaną dėl geresnio reguliavimo ir tokiu būdu jie atidaro kazino po kazino. Tačiau protingas, finansų rinkų reguliavimas neturi būti sudėtingas. E, Junktinių valstybių glastė gal teisės aktas e, e, susideda iš 37 puslapių, kuriame yra apžvelgiama investicijų ir kreditų bankų atskirimas, o ES silpnesnė sistema dėl bankų reguliavimo apima tūkstančius puslapių. Na, teisingai pasakė kandidatas ją prezidentus, kad mes turime atskirti kredito ir investicijų bankus. E, Europos e, komisija dabar e, kūrė investicin, silpną investicinę sistemą ir dar labiau apsunkina ir taip sunkia kreditų situacija, kurdama kapitalo rinkų sąjungą ir kažkokį sintetinį organizmą, kuris susideda iš prastų kreditų. Manau, kad mes turėtume sukurti atvirą investicijų programą ir decentralizuotą bankų sistemą, kurią prižiūrėtume atvirai ir turėtume griežtas reguliavimo finansų rinkos e, institucijas, kaip pavyzdžiui finansų MOT. Ir e, e, manau, kad turime pakeisti situaciją. Ačiū. Yeah. Ponas e, Gigold, gerbiamas e, komisarė, e, Balts kolegos, visų pirma, aš manau, kad šitas pranešimas nustato labai aiškius punktus, į kuriuos mes turime atsižvelgti ir kurie yra nereikalavimas kurie nėra reikalavimas iš, pusės, iš vienos pusės dereguliuoti e, tą sistemą. Čia yra ir dvigubas reguliavimas, yra numatytos spragos, e, kuriomis yra siekiama sumažinti nereikalingą sudėtingumą, tačiau tai nėra dereguliacija, tai yra nesusipratimas. Reikia taip pat pabrėžti, kad tam tikrose srityse yra padaryta nepakankamai, o kitose srityse yra padaryta nepakankamai proporcingai. Ir mes turėtume peržiūrėti tą sistemą. Taip pat svarbu e, nepastebėti, kad e, šitą finansų sistemą sugalvojo vartotojai. Ta kyla klausimas, ar tie finansų produktai yra nepakank, ne per daug brangus palyginus su tuo, kas yra numatyta sutartyse. Ar ne per daug yra, e, patenka į tarpininkų kišenės ir kitų finansų rinkos dalyvių kišenės taupančiųjų sąskaitą. Turėtume išvengti tokio ne nesusipratimo. Aš manau, kad šitame pranešime pasakyto apie dvi spragas. Visų pirma, finansų krizė dar nepraėjo. E, E, ji tik tais e, vos vos apeita. Ir jeigu mes e, toliau turėsime tokias palūkanų normas kaip dabar, pamatysime, kad mes turime per daug kapitalų rinkos ir nežinosime, ką su ją daryti. Ir taip pat noriu pasaky, pritarti ponui Mazį, kad mums nepavyks įspręsti tos situacijos, jeigu mes neturėsime tokios politikos, kuri padės tinkamai tvariai investuoti perteklinį kapitalą. Ir taip pat mes turime reikalauti iš naudos panaudoti finansų sistemos ir makro, makroekonominę pusę. Mes turėtume išvengti naujų rizikų kūrimo. Ir e, tai reiškia, kad netvarios investicijos. Net, e, neturėtų virsti e, naują ateit, riziką ateityje. Ir Lord Hill taip pat e, minėjo apie tai, kad mes tikrai labai laukiame, ką jūs pasiūlysite ir kokias priemonės sukursite. Dėkoju. Ponas Wolf. Dėkoju, ponė pirmininkė e, e, Lord Hill. Buvo pasakyta, kad jeigu bankė turi jeigu bankui skolinga 100 svarų, tai susidūrė su problema. Dabar ES mokesčių mokėtojų ir piliečių susiduria su didžiulė problema. Šitame pranešime ES finansų paslaugų reglamentai užkirs kelią toms problemoms dar kartą. Tačiau taip pat pabrėžia, kad reikia sumažinti finansų reguliavimo naštą, nes yra pripažys, pripažįstama, kad taip yra padinamos sąnaudos ir ES finansinės paslaugos tampa nekonkurencingos. Tačiau e, ta idėja, kad bus sumažintas reglamentavimas, e, e, priliksta tai idėjai, kad e, e E, kad Lord Hill pritars e, Junktinės karalystės išėjimo bals, e, ba, variantui. Dabartinė sistema reiškia daugiau sąnaudų ir todėl Junktinės karalystės ir JAV finansinių įmonių vis daugiau supranta, kad e, jeigu nori įsilaisvinti nuo ES reglamentų, tai e, Junktinė karalystė turi nubalsuoti kad pasitra, už pasitraukimą iš ES. Ačiū. Ponas Mono, ponė komisarė, kolegos, apgailestauju, kad šis pranešimas e, nieko neišsprendžia. Pirmas klausimas tai yra bankų atskirimas. Man atrodo, kad nuo 2008 krizės tas banko atskirimas nevyksta. Ir jeigu hermetiškai atskirsime didelės ring, rizikos banko indėlius, tai nieko nepasieksime. Mes turime turėti universalią banko sistemą, kur negalima būtų spekuliuoti kitų žmonių pinigais. Uh, E, negalima pelnytis kitų sąskaitą. Socialistai e, norėtų, kad išliktų dabartinė situacija, bet dar blogiau Europos Sąjunga susiduria su finansų krize, bet mes elgiam, elgiamės netitinkamai. Gruodžio mėnesį, pavyzdžiui, Italijoje kilo bankų skandalas. Politikų pareiga yra apsaugoti smulkiuosius verslininkus. Antra problema Nuo 2008 metų buvo atverta Pandoros skrynia. Mes turėtume skolinti o ne, e, verslui, o ne apsaugoti bankus stengtis. Jeigu Europoje norime realaus augimo, tai negalime leisti nesažiningos konkurencijos ir um, mokesčių. Bijau, kad Europos komisija atveria duris skolai, kuri pateks į amerikiečių kompanijų rankas az itt jelenlévő európai uniós biztos úrnak szeretnék tenni. ez a bizonyos. Dėkoju. Aš norėčiau kreiptis į komisarą šiuo atveju. Šis naujas reglamentas, žiūrint į jį iš vartotojų pusės, centruojasi ties trim pagrindiniais aspektais. Visų pirma, išsami informacija, kuri turi būti teikiama vartotojams. Antra, kai kalbame apie bankininko atsakomybę, E, ji taip pat yra čia paminėta ir bankų priežiūra irgi. Turime užtikrinti, kad bankų priežiūra būtų kiek įmanoma rimtesnė. Ir atsižvelgiant į tai, noriu komisaro paklausti, ar žinote, kad Vengrijoje, mano šalyje, E, yra kilusi didžiulė visuomenės problema, ne tik Vengrijoje, yra ir kitose valstybėse narėse. Tai yra žmonės e, išsiemė kredit, kreditus užsienio valiutą. Ir e, daugelis žmonių susiviliojo tais kreditais, kurie buvo išduoti užsienio valiutą. Taigi jie pateko į pastus. Ir dabar kodėl mes kalbame tik dabar apie tinkamą vartotojų informavimą, apie tai, kokią paskolą kreditą galėtų pasimti, kad bankai ir bankininkai turi atsakomybę, kodėl tai tapo kažkuo nauju. Ką Jūs galvojate apie tai, ką galėtų ES padaryti, kalbant apie šitos šimtus tūkstančių žmonių, kurie per klaidą pasiemė kreditą užsienio e, valiuta ir pateko į spastus? Dėkoju, e, ponas Fernandės. Visų pirma, noriu pasveikinti kolegą Palc už nuveiktą darbą, parengiant šitą dokumentą. Ir taip pat norėčiau pasveikinti Jonathan Hill, e, kuris atvyko į šitą diskusiją. Aš tikiuosi, kad e, jūs e, tinkamai nukreipsite Europos komisijos politiką ir darbą per atinčius keletą mėnesių. Aš manau, kad tai, ką mes turime prie save, yra labai du svarbus projektai. Tai yra bankų sąjunga, kurią reikia pabaigti. Uh, ir turime užtikrinti mm, indėlių e, draudimą ir e, kapitalo rinkų sąjungą. Mm, tai turi pagerinti kapitalo e, rinkas ir eurozonos viduje, ir už jos ribų. Mes turime mobilizuoti santaupas ir kapitalą naujiems investiciniams projektams. Kyla, prieš save turime dvi pagrindinės idėjas, du pasiūlymus, kurie yra aptariami. Ir man jie kelia um, rūpesti. Pirmiausia, mes turime peržiūrėti viešąją skolą. E, turime, e, kad užtikrinti, kad tai būtų nerizikinga veikla. Nebent e, eurozonoje turime aktyvę rizikos aktyvų rizikos lygį, tai matome, kad rizika yra fragmentiška. Turime peržiūrėti, kas buvo pasiekta bankų sąjungoje ir kas siekiame pasiekti su kapitalų rinkos sąjunga. Taip pat mes turime užtikrinti geresnį reglamentavimą ir išvengti dubliavimuose. Iš viso mūsų teisės aktai tikrai nėra pertekliniai. Dėkoju. Dabar ponas Lonės. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš e, norėčiau Mm, pasakyti, kad ši tema taps labai svarbi mums ateityje. Tai yra mūsų e, e, piliečių laikančių santaupas e, klausimas. Jie, apie 100 tūkstančių eurų suma laikoma banke, banke yra apdrausta ir bankai turi prisimti atsakomybę už tai, turi užtikrinti apsaugą. Ar bankai elgesi su mūsų piliečių pinigais protingai? Europa laikosi šitos politikos, nes iš esmės, iš esmės dabar visi prisima šitą atsakomybę Europos Sąjungo, Europos komisija. Tai reiškia, kad ne, Šiaurės e, bankai ir pietų Europos bankai e, gar, užtikrina tam tikrą garantiją mūsų piliečiams. Kaip mes išvengsime e, ne, neteisingo pinigų vartojimo, panaudojimo ir ką e, ponas pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai galėtų šią temą pasakyti. 2007 metų krizė kilo dėl e, reglamentavimo trūkumo, tačiau tai neteisinga diagnozė. Mes kuriame iliuziją, kad finansinis sektorius gali būti disciplinuotas, kad yra įmanoma sumažinti palūkanas ir užtikrinti, kad darbuotojų interesai būtų ap, e, apsaugoti. SSM mm, neveikia, SSM, tai yra BMP, BPM neveikia ir mes turime um, dabar už, e, deklaruoti, kad ta informacija buvo nuolat e, slepiama ir ją buvo manipuliuojama ir tam pritarė bankų prižiūrėtojai. Kai kurie bankai buvo tiesiog per dideli, kad e, jie e, žlugtų. E, dabar sprendimas yra. M, būtent bankų sistemoje. Ir matome, kad bankų sistema dabar yra neva e, beveik garbinama. Dėkuoju, aš dabar nematau pono Bargečio. Turbūt jo čia ir nėra, tai vietoj to suteiksiu žodį poniai Gil komisarė, pirmininkė, pranešėjau. Visų pirma, noriu pasveikinti e, parengų šitą pranešimą. Aš manau, kad čia yra tinkama pusiausvyrą tarp finansavimo kanalų ir realiosios e, ekonomikos ir tuo pačiu metu yra išsamei įvertinamas poveikis ES finansinėms paslaugoms ir kokią įtaką tai turės e, tam turės ES finansų paslaugų reglamentas. E, Kinijos krizė parodo, kaip svarbu, kad mes turime nepamiršti išmoktų pamokų po finansų krizės. Ir e, taip atrodo, kad mums reikia gero finansinio uh, Mm, e, teisės aktų pagrindo. Taip pat kapitalo e, rinkų sąjunga nėra panacėja, tai nebus tas sprendimas, kuris padės e, užtikrinti reikiamą augimą, tačiau tai gali e, padėti rasti alternatyvius finansavimo e, šaltinius. Ne tik e, Europos visos ES įmonėms, ne tik kelioms e, valstybėms narėms. E, Europ... Gerbiamas komisarė, jūs turite daug iššūkių. Ar mes tikrai galime kalbėti apie finansinių paslaugų e, sąjungą? Tai yra vieta, kur kapitalas gali laisvai judėti ir tam netrukdo papildomas, mm, papildomi teisės aktai. Taip iš tikrųjų nėra. E, ES investicijų e, fondai gali likti tiek, tik tais e, lašų jūroje palyginus su Junktinių valstijų fondais ir lėšomis. Be to labai svarbu, kad mes, kad, kad smulkus ir jums verslas galėtų padidinti savo e, potencialą. Ir tai turi būti tikri e, tikrai šitas e, teisės aktas turi būti e, teisės aktu, kuris tinkamai informuotų investuotojus apie jų galimybės. Toliau pereikime prie spontaniškų pasisakymų dalies. Kolegos, prašau laikyti savo kalbėjimo laiko, nes mes jau atsiliekame nuo darbo tvarkės. Turiu septynis norinčius pasakyti kolegas, tik penkiems galėsiu suteikti žodį, nes kitaip dėja pritrūks laiko. Pone Malėti, vieną minutę dabar prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Hill ir taip pat pranešėją už parengtą pranešimą. Džiaugiuosi numatomomis priemonėmis. Tikiuosi, kad šios priemonės ir ypač vertybinių popierių rinkos plėtra e, užtikrins geresnę prieigą MVI prie kapitalo. E, Tikiu, kad mūsų pastangos Europos lygmenių dar labiau prisidės prie didesnės konvergencijos, kad Europos verslininkai tose sritise, kur kapitalo rinkos nėra taip išvystytos, galėtų pasinaudoti didesnėmis Europos kapitalo rinkomis. Žinoma, nedėrėtų pamiršti, kad valstybės narės taip pat privalo atlikti savo darbus, turi įgyvendinti struktūrinės reformas, kad pagerintų verslumo klimatą ir MVI taip pat turi susilaukti paramos e, įdėgus geresnius finansavimo modelius. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Olsekart. Dėkoju, pirmininkė, neišgirdau, kaip jūs ištarėte mano vardą. Aš norėčiau pasisakyti e, už šį pranešimą, nes nuodugniai jį išstudijavęs, manau, kad jis atspindi tikrąją Europos finansinių paslaugų situaciją ir parodo, ko, kokia skirtinga yra situacija Europoje ir JAV. Mes turime užtikrinti prieigą prie finansavimo ir investicijų, privalome užtikrinti galimybę užsimti inovacijomis mūsų pramonės ir finansiniam sektoriui. Žinoma, būtina, jog ši politika būtų ne tik instrumentas, ji privalo e, parodyti ir rezultatą. O Tai galima bus pasiekti per rinkos reguliavimą. Nepritariu tam, ką kalbėjo kairiųjų e, frakcijų kolegos. Jis e, sako, kad reikia liberalizacijos, bet e, apgailisau, kad bankų sistema nėra atskirta, tai prieštarauja viens kitam. Dėkoju finansinių sandorių klausimas turi didelį įtaką vartotojams, ypač Graikijoje. Bankai buvo rekapitalizuoti ir dėl to nukentėjo graikų žmonės. E, yra įvairiausi mokesčiai, kurie dar labiau apsunkina graikų gyvenimą. Kartais kalbame net, už, net apie 10 eurų mokestį už tai, kad darai 1000 eurų pervedimą. Taip pat įmami e, mokesčiai už kreditinių kortelių naudojimą. Tas pats pasakytina ir apie MVI. Didžiosios e, parduotuvės taip pat e, joms taikomos lengvatos, o mažoms parduotuvėms ne. Visa tai reiškia, kad bankai dėlse pateikti dokumentus, kuriuos privalo pateikti. Žmonės pasijėmė paskolas, dabar nebegali išmo, e, e, sugražinti tų paskolų ir laukia tų dokumentų, o bankai specialiai dėlse. Mes privalome išspręsti šią situaciją. Komisarė, jūs turite imtis veiksmų nedėlsiant. Toliau ponas Džekopki. Dėkoju. Pirmininkė. Tikslas nustatytas. Mes norime, kad būtų sukurta kapitalo rinkų sąjunga. Kiti tikslai taip pat deramai apibriežti. Norime, kad būtų užtikrinta geresnė prieiga prie paskolų vartotojams, norime daugiau investicijų, geresnių galimybių MVI. Geresnių, geresnės prieigos prie finansinių paslaugų. Uh, Visi šie tikslai yra aiškus ir akivaizdus, bet privalome mokytis iš savų klaidų, privalome išmokti finansų krizės pamokas, o ypač turime išmokti iš to, pasimokyti iš to, ką bankai darydavo su piliečiais. Ir čia turiu omenyje įprastinį bankų sukčiavimą. Daug europiečių pasiėmė paskolas Šveicarijos frankais, tai yra sukčiavimo atvejais. Prašau į tai atsižvelgti ateityje. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Šoltiš. Dėkuoju, dėkuoju už suteiktą žodį. Finansų krize ir toliau purto Europą ir jos padariniai vis dar jaučiami. Yra gerų žinių, yra blogų žinių, priklausomai nuo to, kur žiūrėsi. Bet mūsų piliečiai e, pagerėjimo nepajuto. Taip pat jo nepajuto ir MVI. Taigi dabar kalbame apie teisės aktų keitimą, finansinių rinkų reglamentavimą. Ir visą tai reikia daryti tik atlikus išsame analizę, kitaip nepasieksime pažangos. Kyla klausimas, kodėl mes turime žengti pirmin. Mes juk turime galvoti apie piliečius, apie vartotojus, ne tik apie bankus ir didžiuosius finansinius žaidėjus. Le recuerdo a aquellos diputados que eh, han solicitado. Ačiū. Noriu priminti parlamento nariams, na, žinau, kad jūs užsirašėte kalbėti šioje sesijoje, tačiau nebeliko laiko ir pagal 12 taisyklę galite pateikti savo klausimus raštu, jeigu jie neilgesni nei 200 žodžių. Ačiū Jums, dabar suteiksiu žodį komisijos nariui. Pirmininkė, ačiū. Labai ačiū už tokius įvairius pasisakymus. Manau, kad kalbant apie pranešimą, daug pastabų buvo susi... apie tai, kad um, finansų sektorius Europos ekonomikoje užima unikalią padėtį. Ir vis dėlto finansinis sektorius neturi būti savitikslis. Finansinio, reikia stipraus finansinio sektoriaus, kad Europa ir mūsų platesnė visuomenė atsigautų. Turi būti užtikrintas finansavimas įmonėms, kad jos galėtų aukti ir kurti darbo vietas. Taip pat reikia tikrumo piliečiams, kad jie galėtų planuoti savo ateitį ir apsisaugoti nuo lygų bei užsitikrinti senatvę. Ir aš manau, kad e, po to, kai po finansų krizės, reaguodami finansų krizę, mes priemėme e, nemažai teisės aktų, dabar, kaip sakoma pranešime, labai svarbu įsitikinti, kad tie teisės aktai veikia taip, kaip norėjome. Na, nekalbame apie įgyvendintų reformų esminę struktūrą. Mes turime užduoti savo klausimą, ar siekdami finansinio stabilumo mes neužkertame, netrukdome investicijoms, kurių reikia Europą, Europoje, kad būtų kuriamos darbo vietos ir užtikrinamas augimas. Ir labai dažnai, kaip ir visose reglamentavimo srityse, svarbiausias dalykas yra pusiausvėra. Mes turime galvoti apie savo konkurencingumą pasaulyje ir, žinoma, apie tai, kaip didinti vartotojų pasitikėjimą rinkomis. Ir Šiuo pirmoju etapu mes siekiame susirinkti įrodymų, apie tai kalbama ir pranešime. Tas laikotarpis pras, baigėsi po dviejų savaičių, mes čia neturime jokių, no, jokių iš ankstinių nuostatų, tiesiog tikime susirinkti išsamios informacijos, kuri, kaip sakė kolegos, padės mums išsiaiškinti, kaip veikia teisės aktai, ar ko nors dar reikia, ar yra dubliavimosi, ar yra kokiu nors spragų, kurias reikia panaikinti. Ir aš tikiuosi, kad mes gausime tą išsame informaciją ir ją grįsime savo analizę ir rekomendacijomis. Kai jos bus parengtos, e, ketinu su jumis e, jas aptarti ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad įveiktume nacionalinės kliūtis, apie kurias šiandien buvo dar kartą kalbėti, ir kad galiausiai būtų Europoje sukurta tikra kapitalo rinka. Ačiū dabar suteiksiu žodį ponui Balts, pranešėjui. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už e, jūsų pasisakymus šį vakarą. Jie buvo labai naudingi. Ir vėl įsijungia kalbėtojų mikrofonas. Ir kiekvienas išsakėte, kas mums e, buvo svarbu. Po penkerių metų labai intensyvių e, įstatymo, įstatymų kūrimo etapų mes E, kūrėme kapitalų e, rinkų sąjungą ir taip pat peržiūrėme e, bankų sistemą. Ir dabar tikėkime pamatyti gerus rezultatus, kad viso to poveikis bus geras. Aš sveikinu komisiją, kuri žengia pirmosius žingsnius tą linkme. Mes taip pat laukiame to, kad pozityvų rezultatą duos dabartinės, vykstant, dabartinės vykstantis konsultacinis procesas su finansų rinkos dalyviais. Taip pat mes manome, kad e, nuo savo kapitalo e, direktyvos peržiūras labai smarkiai e, supaprastins sistemą ir užtikrins didesnis, didesnius pajėgumus. Ir tai padės ir smulkiam bei vidutiniam verslui, e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms išduodančioms kreditus. Ir mes tai labai sveikiname. Ekonomikos komitetas e, visai teisingai reikalauja e, bent jau kart metus peržiūrėti proporcingumo įvertinimą. Ir taip pat norime pabrėžti, kad mums labai svarbus yra poverkio įvertinimas. Tai yra ne vienintelė E, tai nėra vienintelė priemonė, tas poveikio vertinimas turi apžvelgti visą bendrą vaizdą. Ir e, labai aišku, E, aiškiai turime pasiekti e, mažiau sudėtingą sistemą, kurią lengviau būtų pasiekti mūsų tikslus. Ir taip pat e, mums reikia tinkamos finansų rinko, rinkų re, reguliavimo sistemos. Taip pat Europos priežiūros institucijos bei Europos centrinio banko priežiūros mechanizmas yra labai reikalingas, reikia jį koordinuoti, geriau koordinuoti ir taip pat turime užtikrinti techninės sąlygas, kurios turi būti proporcingos ir praktiškos. Ir Taip pat mums reikia, aišku, ir įstatymos leidėjų geros valios. Ir e, už tai aš noriu padėkoti komisarui Hilui. Ačiū. Bien, se cierra el debate. La votación tendrá lugar mañana. Ačiū, baigėme diskusijas. Balsavimas vyks rytoj. Dabar periname prie.